L'ordine del giorno reca la raccomandazione. Pagal darbo tvarkė turime aptarti Renatos Somer pranešimą apie vartotojų informavimą apie maisto produktus. Iš karto suteiksiu žodį e, pranešėjui Somer keturias minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, mėlyje kolegos, po beveik trijų metų intensyvaus darbo, pateikus daugiau kaip 3000 pakeitimų pasiūlymų, daugybės e, diskusijų, debatų, pokalbių, dėrybų, techninių e, trialogų, politinių trialogų, techninių e, dėrybų pagaliau turime didelį kompromisinį paketą, tai yra e, kompromisas tarp parlamento ir tarybos dėl maisto produktų ženklinimo. Mes norime suteikti vartotojams daugiau informacijos apie maisto produktų sudėti, kad jie galėtų samoningai rinktis tuos maisto produktus. Taip pat iš to naudos turėtų gauti ir maisto pramonė. Norime mažinti biurokratiją, gerinti teisėkurą. Tai ypač svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Reikia neužmiršti, kad e, maisto sektorius, maisto gamybos sektorius, 80 procentus jį sudaro mažos ir vidutinės įmonės. Bet kokiam e, maisto produktui, bet kokiam alkoholiniam, alkoholin, alkoholiniam gėrimui turi būti taikomos e, ženklinimo taisyklės, tačiau jos turi būti skaitrios, suprantamos ir Mm, nepaisant visų sunkumų ir politinių, ideologinių skirtumų parlamente ir kai kurių valstybių narių egoizmo, vis dėlto mes jau matome kompromisą. Pavyzdžiui, e, matome, e, jog bus ženklinami ir, ir, ir mėsos produktai, ir e, augaliniai produktai kai kuriems produktams e, e, bus e, vykdomas um, poveikio vertinimas, kad būtų galima išteiškinti, ar jiems taip pat yra reikalingas informacijos teikimo prievolė. Taip pat ir maisto produktų pakaitalai turės būti e, nurodomi e, produkto etiketės e, užpakalinėje dalyje, Ir taip pat bus e, privaloma nurodyti, ar mėsa, mėsa sudaro vienas, e, mėsa susidaro iš vieno mėsos gabalo ir ar sudaryta iš kelių sujungtų mėsos gabaliukų. Taip pat reikės nurodyti e, ne tik natūrales medžiagas, bet ir įvairias kvepesias medžiagas, maisto priedus ir panašiai. Taip pat dėl. E, E, maisto produktų palyginamumo e, bus nustatytos, e, nustatyti reikalavimai teikti informaciją apie energi, energinę vertę pagal produkto porcijos dydį arba taikant principą 100 kJ 100 gramų produkto komisijos mes reikalavome nustatyti taisyklės ir dėl kai kurių kitų aspektų, pavyzdžiui, dėl e, ženklinimo šrifto, e, kontrasto, fono ir panašiai. Mes norime mažinti biurokratinę naštą e, šioje srityje, mes nenorime, kad jį didėtų, tačiau norime, kad būtų teikiama visa pakankama informacija vartotojams, kad ji būtų suprantama. Tiek E, reikia atsižvelgti ir į nacionalinės, ir regioninės e, ypatybės e, ženklinant produktus ir stengiantis apginti ne tik vartotojus, bet ir atsižvelgti į, į verslo interesus. Aš labai dėkoju šį kompromisinį paketą ir komisijos atstovams, ypač komisarui Daly, kuris rodė gerą valią ir tai buvo nukirstas Gordijos mazgas dėl kai kurių klausimų, kurių, kurie buvo įstrigę. Ir pirmininkavusiai valstybei taip pat pavyko e, pasiekti susitarimą, kas buvo beveik nerealu ir už tai aš jai taip pat labai dėkoju. Ačiū. Grazie. La parola al ministro. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį E, tarybos vardu ministrui Savickiai. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie posłanki, panowie posłanki. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiami parlamentarai. Man labai malonu dalyvauti šiandienos diskusijose, nes jos pažymė keturių, keturis metus trukusių diskusijų pabaigą. Iš tiesų, e, šiandieną kalbama apie teisę vartotojams gauti informaciją. Ne visada diskusijos buvo lengvus, tačiau e, rezultatas iš tiesų yra sveikintinas. Pateiktas pasiūlymas iš tiesų yra didžiulis žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti, kad ES įsigytas ES e, produktas bus paženklintas tam atitinkamai tikite etikete ir joje bus pateikiama reikiama informacija. Pasiekėme sėkmingų rezultatų ir dėl Europos parlamento konstruktyvaus požiūrio. Norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Renatai Zomer, e, šešėlinios pranešėjams bei visiems kitiems, kurie prisidėjo prie e, šio šiandienos aptariamo pranešimo rengimo. Taip pat norėčiau padėkoti e, ankstesnės pirmikaujančiams šalims kurios prisidėjo prie to, kad būtų pasiektas e, kompromisas. Tikiuosi, kad dėl jo bus teigiamai nubalsuota rytoj. Nebejoju, kad dokumente minimi reglamentai leis e, geriau vartotojams pasirinkti, ką pirkti ir ką valgyti. Tuo tarpu tikiuosi, kad tos naujos taisyklės nesukurs papildomos naštos pramoniai. Visos e, trys institucijos sugebėjimo siekti e, kompromiso dėl kelių svarbių dalykų. To viso rezultatas yra aiškesnės e, etiketės, nes yra rašoma, kad visa informacija turi būti pateikta tam tikrų šriftų. Be to turi būti pateikiama informacija taip pat ir apie kilo kalorijas nefasuotas maistas, e, kuris dažnai yra tiesiogiai parduodamas vartotojui, e, bus reglamentuojamas švelnesnėmis taisyklėmis. Dabar dėl mažų ir vidutinių įmonių. Kad nesukeltume papildomos naštoms joms, e, mažose įmonėse gaminami maisto produktai – jiems bus taikoma išimtis. Be to, visa informacija susijusi su maisto produktu tokiu atveju turės būti pateikta prieš jį įsigijant. Komisija vis dar tęsia savo darbą dėl alkoholinių gėrimų ženklinimo. De, tęsiasi darbas ir dėl kilmės šalies nurodymo. bei e, dėl sočiųjų riebalų nurodymo. Komisija patvirtinus šį teisės aktą pateiks šio teisės akto įgyvendinimo išvadas. Gerbiami kolegos, šis reglamentas iš tiesų suteikia daug naudos vartotojams, nes yra užtikrinamas didesnis skaidrumas, etiketės taps paprastesnės. Tokiu būdu mes e, prisidėsime ir prie geresnio ES teisės aktų gyveninimo. Pageidaujama, kad šis teisės aktas būtų gyvenintas ko galima greičiau. Ir tikimės, kad po to, kai teisininkai peržiūrės šį dokumentą, taryba galės jį patvirtinti jau spalio pradžioje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad oficialiame oficialiame leidinyje e, šis e, teisės aktas galės būti paviešintas spalio pabaigoje dar šiais metais. Ačiū. Grazie, ministro. La parola al Dėkuoju ministrui. Dabar suteikiu žodį komisaro daliai. Pone pirmininkė, parlamentarai, prieš tris metus komisija priėmė savo pasiūlymą dėl informacijos vartotojams apie maisto produktus. O dabar mes baigėme renkti šitą labai svarbų reglamentą. Dėkuoju pranešėjai Somar už tai, kad jai pavyko rasti kompromisą su taryba. Taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už labai puikius pasiūlymus. Taip pat norėčiau padėkoti ir pirmininkavusiai Vengrijai ir kitoms anksčiau pirmininkavusios valstybėms už ryštą siekti kompromiso, kuris buvo priimtinas ir tarybai. Labai svarbu, kad parlamentas sutiko su komisijos e, siūlymu pateikti vartotojams labai svarbę informaciją Šitas pasiūlymas rodo, kad mes žiūrime į priekį ir taip pat norime lankščiai prisitaikyti prie ateities pokyčių. Norėčiau paminėti kai kurias sritis, kurios buvo pakeistos. Pavyzdžiui, pirmoje dalyje nuostata dėl privalomos informacijos etiketėje užtikrins didesnę vartotojų apsaugą, taip pat privaloma informacija apie maistinę vertę galės padėti vartotojui apsispręsti, privaloma informacija apie papildomas medžiagas, kurios gali sukelti alergiją ar turi kitą poveikį, taip pat informacija apie restoranuose parduodamą maistą padės užtikrinti uh, aukštesnį vartotojų sveikatos lygį. Taip pat vartotojams bus lengviau apsispręsti, renkantis maisto produktus. Ir ketvirta, perkant maisto produktus vartotojams bus lengviau gauti informaciją. Mano kolegos atsakingi už žemės ūkio sritį ir aš mes stengsimės, kad būtų laiku parengtos šio reglamento įgyvendinimo nuostatos. Aš apgailestauju, kad labai didelė dalis ankstesnio komisijos pasiūlymo dėl informacijos apie maistinę vertę nebuvo įtraukta į šį reglamentą laisvanoriška, savanoriška informacija vis dėlto yra geras žingsnis tinkama linkme. Žinoma, prie šito klausimo reikės grįžti ir ateityje. Taip pat apgailestauju, kad visiškai buvo išbraukti iš šios reglamento taikymo srities alkoholiniai gėrimai. Aš vis dėlto tikiuosi, kad kom... vartotojai gaus pakankamą informaciją įsigydami alkoholinius gėrimus. Ir, žinoma, ta tema atsispindės būsimojame komisijos rengsimame pranešime. Komisija parengė deklaraciją apie informaciją dėl skerdienos ir taip pat Komisija reikalauja, kad būtų pateikta informacija apie e, gyvūno galvijo sveikatos būklę prieš jį skerdžiant. Labai svarbu užtikrinti pakankamą informaciją vartotojui apie e, galvijus prieš jų skerdimą. Kita. Komisija Komisija rengia ir kitą deklaraciją. Komisija 2010 metais paprašė EFSOS, kad būtų parengtas deklaracijos tekstas. Ji atsiliepė į komisijos prašymą ir pažadėjo iki 2000 metų 12 metų uh, rugsėjo mėnesio parengti atitinkamos deklaracijos tekstą. Labai svarbu apsaugoti nešių moterų sveikatą, pateikiant atitinkamą informaciją apie maisto produktus. Ypač turint omenyje galimas papildomas medžiagas maisto produktuose. Dėl... The Commission is working with the Member States on developing guidance dėl priedų maisto produktuose. Yra tikimasi, kad atitinkamos gairės bus parengtos 2012 m. antroje dalyje. Taip pat reikės atlikti tinkamą techninį e, darbą siekiant, kad tos nuostatos dėl tikslios informacijos pateikimo būtų įtigenimos valstybėse narėse. E, pakuotas maistas ir maistas tiekiamas tiesioginės prekybos grandinėse taip pat turėtų atitikti šio reglamento reikalavimus. Be to norėčiau pakalbėti ir apie institucinį aspektą. Komisija pabrėžė, kad priešingai reglamentui 2, 1, 2182 komisija siūla ketvirto straipsnio antros dalies B punktą taikyti sistemingai ir atsižvelgti į poreikius ir todėl komisija pasilieka teisę pateikti įgyvendinimo e, akto projektą, jeigu toks poreikis iš iškiltų. 4.2b punktas negali būti apskritai taikomas tik tai teisėkuros institucijų nuožiūra. Apibendrinant, noriu pasakyti, kad šitas kompromisinis paketas yra labai svarbus žingsnis teikiant išsame informaciją apie maisto produktus. Dėkuoju uždėmesi. Komisario. Dėkuoju komisarui. Dabar frakcijos vardu suteiksiu žodį kalbėtojams. Pradėkime nuo EPP frakcijos. Žodis lys. Dvi minutės, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, nuoširdžiai sveikinu pranešėją Renatą Zomar ir dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie sustarimo, prie kompromiso siekio, taip pat e, komisijos nariui Dol. Aš nuo pat pradžių stebėjau šį procesą, jis buvo iš tiesų labai sudėtingas, nes buvo labai skirtingos e, pozicijos, buvo laikomas labai skirtingų interesų, tačiau mums pasisekė pasiekti susitarimą ir dabar mūsų piliečiai, mūsų vartotojai turės galimybę e, gauti pakankamai informacijos apie maisto produktus ir, aišku, negalėsime jiems nurodinėti, e, ką jiems valgyti ir ko ne. E, dėl e, maisto produktų pakaitalų. Šis klausimas mano frakcijai buvo labai svarbus. E, mums svarbu, kad maisto produktas netrodytų esas kit, kitoks, kitokios sudėties, negu jis iš tikrųjų yra. Pavyzdžiui, sūrio gamyba iš tam tikrų produktų, iš tam tikrų medžiagų, kurios, dėl kurių tas sūris negali būti laikomas sūrio. Ir jeigu mes numatysime, kad būtina pažymėti, jog tai yra maisto produkto e, pakaitalas, e, mes tikrai nepakenksime pramoniai, maisto pramoniai. Tiesiog bus užtikrintas didesnis informavimo skaidrumas ir vartotojai nebebus klaidinami tokiais e, maisto produktų pakaitalais ir tai ir padės ir mūsų ūkininkams gauti daugiau pajamų už savo realizuojamą tikrą prekę. Mes taip pat nustatėme taisyklės dėl geresnio e, sudėties įskaitomumo ir visuomet galvojame ir apie mažasis ir vidutinės įmonės, kadangi negalime vien e, atsižvelgti į didžiųjų gamintojų kaip Nestle, Ferrero ar kitų koncernų interesus. Taigi mums pavyko suderinti tų skirtingų e, įmonių dydžių interesus ir už tai aš visiems labai dėkoju. Ačiū. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbės ponia Wilmot. Dvi pusę minutės. Much, Dėkoju, pirmininkė. Man labai malonu, kad po daug metų pagaliau žengta žingsnis tinkama linkme, tai yra informuojant piliečius apie maisto produktus. Deja, jūs pamiršote, kad šis reglamentas skirtas vartotojams. Lobistai iš tiesų siemė labai aktyvę veiklą ir labai daug pinigų buvo e, skirta tam, kad būtų užkirstas kelias e, etikečių skaidrumui. Aš labai e, aktyviai kovoju už tai, kad būtų nurodyta kilmės nuoroda. Džiaugiuosi, kad e, dabar ta kilmės nuoroda bus nurodyta e, ant mėsos produktų. Taip pat mes įtikiname komisiją, tarybą, kad komisija parengtų ataskaitą apie perdirbtą produkciją. Dėl ko tai svarbu? Todėl, kad pavyzdžiui, jeigu aš nusipirksiu e, kažkokį E, sumuštinį iš, vistie, iš, tie, iš tienos ir jeigu bus pasakyta, kad jis pagamintas Junktinėje karalystėje, man labai svarbu žinoti iš tiesų, kad pavyzdžiui šiuo atveju vištiena buvo iš Tailando. Toliau. Labai svarbu, kad informacija būtų tinkamai e, pateikiama etiketėse. Ir e, labai puiku, kad komisija ketina pateikti ataskaitą. Toliau Europos parlamentas norėtų, kad būtų pritaikytas e, draudimas toms e, tranzitiniams e, stočiosiams rūkštims. Piliečiai iš tiesų norėtų žinoti, kokia, kokia yra maisto produktų sudėtis. Deja, aš esu nusivylusi, kad tam tikri dalykai nėra įtraukti į reglamentą. Jeigu mes norime kovoti su tokiamis lygomis kaip diabetu, nutukimu, tada iš tiesų vartotojams turėtumėm pateikti visą informaciją, kuri leistų jiems apsispręsti dėl sveikesnio produkto. Aš manau, kad tokia papildoma informacija galėtų būti pateikiama savanoriškų pagrindų, pavyzdžiui, gyvendant tą e, ženklinimą e, šviesaforo spalvomis. Na, tai yra pirmą kartą, kai pirmas kartas, e, kai numatysime e, teisės akte reikalavimus numatyti e, tam tikrus dalykus etiketėse. Tokiu būdu žmonės žinos iš tiesų, kiek yra cukraus ir druskos maisto produkte. Tikėsimės ateityje ir tolesnės pažangos, kuri bus naudinga vartotojams. Ir il gruppo Alde, eh, l'onorevo. Ačiū, Aldės vardu, Gerbrandi, pusantros minutės. Voorzitter. Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti kolegiai Zomer šešėlėms panešėjams, pirmininkavusiai Vengrijai, už tai, kad pavyko pasiekti kompromiso antrajame svarstime. 500 milijonų vartotojų Europoje parodėme, kad žengėme labai svarbų žingsnį ir užtikrinome tą liberalę nuostatą Tai yra, mes pateikėme vartotojams tik informaciją apie tai, ką jie ketina valgyti, o apsispręsti turi patys. Labai svarbu mokykloje teikti informaciją vaikams, kad svarbu žinoti, kas yra suvalgoma. Taip pat e, prievolė nurodyti ir E, augalinės kilmės alyvų, e, aliejų sudėti yra labai svarbus žingsnis. Lab, tai užkirs kelią techniniai alyvai patekti į valgomąją maistinį aliejų. Taip pat e, manau, kad ateityje pasieksime ir draudimo dirbtino nus riebalus dėti į maisto produktus. Naujos technologijos turėtų būti naudojamos informuojant vartotojus. Nebūtinai reikia susisaistyti su popierinėmis etiketėmis. Verde, parola, Dėkoju žaliųjų frakcijos vardu, pona Šliuter kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėrybos vyko labai ilgai ir pagaliau jos baigėsi. Manau, kad situacija iš tiesų dabar pagerėjo. Tačiau Mm, iš tiesų turime progą e, rasti lengvą, greitą sprendimą mūsų vartotojų labai, tačiau kartais mes atsiž... E, nepastebime, kad taip e, apginame kai kurių gamintojų interesus, pavyzdžiui, alkoholio gamintojų. Pažvelkite, kiek alkoholio yra išgeriama ir alkoholis yra labai kaloringas ir turi daug cukraus. Pavyzdžiui, turėtų būti e, produkto sudėtyje uogų, jeigu yra parašyta, kad jos yra toje sudėtyje, ar, pavyzdžiui, aprikosai ar marcipanas. E, tai turi, visos sudėdamosios dalys turi būti aiškiai paminėtos etiketėse. Tas pats pasakytina yra apie bet kokią mėsą. Kilmės e, nuorodos yra labai pagirtinas dalykas Ir aš tikiuosi, kad e, netrukus galėsime įgyvendinti šias nuostatas, kadangi mūsų vartotojai e, nenori, kad e, gyvūnai būtų transportuojami ilgus atstumus, kad mūsų vartotojai nori žinoti, ką jie nusiperka. Buvo minimos ir transriebiosios rūkštis. Mes norime, kad ir tokias medžiagas būtų daromos nuorodos. Džiaugiuosi, kad yra minimos ir vairios alergizuojančios medžiagos, kadangi e, daugelis žmonių kenčia nuo alergijų. Taip pat ir vegetarai e, gali nuo šiol žinoti, ko, kas įeina į jų perkamų produktų sudėti. Taigi tai yra visokiojopai gerai visu, visiems mūsų vartotojams. Dėkoju. Ačiū. Ponas Stevenson, vieną minutę. President, president. Ačiū pirmininkė. Džiugiu, kad e, trys institucijos pasiekė konsensusą šiuo klausimu, nes nuomonės e, pradžioje buvo labai skirtingos. Ir m, mm, iš tiesų šis darbas truko tris metus. Norėčiau m, mm, padėkoti už atliktą darbą Renatai Somer. Nenorėjau, kad šį. E, ši E, pasiūlymą ištiktų toks pats e, likimas kaip ir inovatyvių maisto produktų dokumentą. Norėčiau sugrįžti prie to, ką pasakė e, komisaras dėl gyvūnų, kurie yra žudomi prieš tai neapsvaiginus. Norėčiau priminti, kad egzistuoja tam tikri tradiciniai gyvūnų žudimo būdai. Ir šia tokiam žudimo metodui suteikiama išlyga ją yra piknaudžiaujama. Todėl labai svarbu, kad e, piliečiams būtų e, suteikiama galimybė žinoti, e, kaip tas, pavyzdžiui, gyvūnas buvo nužudytas. Taigi to mes ir tikimės iš jūsų. Grazie per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea. Dėkoju. GUE frakcijos vardu, ponė Liotard, pusantros minutės. Taart voor u meegenomen. En waarom? Het is vandaag de verjaardag van schaap Don. Aš jums atnešiau tortą. E, pasakysiu kodėl. Kadangi avelė Dolly švenčia šiandien savo 14 gimtadienį. Tiesa, jinai jau pasimirė, bet vis dėlto ją reikia prisiminti kadangi 30 procentų tokių gyvūnėlių gimsta arba e, negyvi, arba kaip. Arba jie būna apsigimę. Jokia nanotehnologija, klonuoti gyvūnai neturėtų patekti į rinką ir ypač neženklinami. Iki šiol praktika buvo būtent tokia. Kol kas etiketėse nenurodomos ir dirbtinos, e, dirbtini riebalai. Taip pat nenurodomas jų kiekis, yra tik tai nurodomas kiekis, kuris gali būti suvartojamas atitinkamuose porcijuose. Taip pat e, šviežia mėsa nesupakuota mėsa dar nebus e, įtraukiama į šios šio reglamento taikymo sritį. Europa neketina ženklinti mėsos, kuri buvo pagaminta iš galvijų, prieš, kuriuos, prieš skerdžiant kuriuos jie nebuvo apsvaiginti. Taigi, iš tikrųjų, manau, kad vis dėlto e, ta avelė doli nenusipelna jokio, jokių pagarbo žodžių. Grazie, Ačiū. Pane Rosi, vieną minutę. Ačiū, pane pirmininkė, mylėjai kolegos. Mes e, per pirmąjį svarstymą buvome jau pritarę daugeliui e, pakeitimų ir pranešėja e, labai dėjo didelės pastangas ir vis dėlto mums nepavyko patvirtinti šio paketo per pirmąjį svarstymą. Tačiau jis jau atkeliavo į antrąjį ir manau, kad kai kurios nuostatos vis dėlto prieštarauja mūsų e, įmonių interesams. Jie nori kurti naujas darbo vietas, nori toliau e, sėkmingai vykdyti savo veiklą. Komisija e, savo pasiūlyme tam tikros pažangos pasiekė, atsižvelgė į jų interesus, tačiau nepakankamai. Reikia nustatyti nacionalinės taisyklės, taisyklės nacionalinių lygmenių, kurios praktiškai veiktų Tačiau panašu, kad kvalifikuotos daugumos tam neužteks ir šitos nuostatos nebus galiojančios. O kilmės nuoroda iš tiesų yra, e, fakta, e, yra aspektas, kuris bus labai naudingas mūsų piliečiams. Dėkoju. Ačiū, Dots. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė, komisarė. Ačiū pranešėjai. Vartotojai turi teisę E, nebūti apgaudinėjimėms tos informacijos, kuri pateikiama etiketėse. Taip pat labai svarbi ta informacija, kalbant ir apie saugumą ir informuotumą. Pranešime yra pateikiama daug teigiamų dalykų, tačiau norėčiau įvardinti vieną sritį, dėl kurios man kyla abejonių. Tai yra e, kilmės šalies nuorodos. E, tema. Aš abejoju dėl tokio reikalavimo poveikio priekybai. Airijoje mes matome, kad klimato to kilmės nuorada galėtų būti naudojama kaip e, apsaugos produkto priemonė. Ir iš tiesų dėl tokio dalyko reikėtų susirūpinti. Tai padarė ir kai kurios šalys taryboje. Todėl raginu komisiją atlikti analizę, išanalizuoti, kokį poveikį turės kilmės nurodymas praktikoje. Ačiū. Grazie, ora la parola agli altri oratori. Ačiū, dabar suteiksiu kitiems norintiems pasisakyti. Pradžiai e, Ajūzo, prašome, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė komisarė kolegė Somer ir šešėliniai pranešėjai ir komisija tikrai rado labai gerą kompromisą. Tai buvo labai svarbu užtikrinant vartotojų teisę į informaciją. Mes, būdami vartotojai, norime gauti išsame informaciją apie maisto produktus, tačiau pateikti šią informaciją nėra taip lengva. Reikia užtikrinti pusiausvyrą. tarp kaštų ir naudos, kadangi ta informacija patenkanti ant etiketės visada kainuos. Vartotojai gali turėti naudos iš tos informacijos, tačiau kita vertus mažos įmonės gali būti išstumtos iš rinkos, kadangi nesugebės padengti tos informacijos kaštų. Taigi kompromisas yra geras, mes galime būti juo patenkinti, kilmės nuoroda jau buvo anksčiau numatyta, dėl jos buvo susitarta. Taip pat labai svarbu pateikti ir laisvanorišką informaciją. O dėl priedų labai sunku apsispręsti ir sužinoti, kurie priedai yra pagrindiniai arba svarbiausi. Todėl labai svarbu, kad administracinė našta nebūtų per didelė, kad vartotojas gautų tikrą papildomą naudą. Aš sutinku su tuo, kad šie, šis teisės aktas e, galiotų um, alkoholiniams gėrimams, nes gal alkoholinio gėrimo etikečių nuorodės yra labai aiškios ir paskaita netgi ir kalorijas, viską tai aišku yra labai svarbu, tačiau svarbiausia, kad e, nebūtų klaidinamas vartotojas ir jis galėtų susipažinti su visa šia informacija. Dėkoju ir dabar Dekastro pusantros mintis. Dėkoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Šis pranešimas apie maisto produktų žymėjimai ir informacija etiketėse yra svarbus žingsnis link labai aktualaus tikslo, tai yra vartotojų apsaugos. Dėkoju pranešiai poniai Somer ir šešėlinims pranešims, ypatingai mūsų frakcijos šešėliniai pranešėjai už indėlį. Aš manau, kad Europa turėtų pasitikėti ateitimi, o tam reikalingos atitinkamos priemonės, vartotojų apsaugos priemonės. Įvyko antrasis svarstymas svarstymas ir dabar tarsi sumenkinama tai, kas pasiekta per pirmąjį svarstymą, nors būtume tikėjęsi daugiau, pavyzdžiui, e, tai dėl tų nuostatų liečiančių kilmės žinėjimą, etikečių informaciją, taip pat įvairias mėsos rušis, 25 straipsnis, tai yra naujovė ir būtent to pageidavo Europoje daugelis vartotojų. Beje, atkreipsime dėmesį ir į tai, kad e, kai kalba eina apie privalomą žymėjimą, tai tikslai nėra labai um, ambicingi, ypač tai pasakytina apdorotus maisto produktus yra produktus, kuris sudėti tik iš vienos sudėtinės dalies. 11 straipsnis yra išimtis, bet aš manau, kad reikia apsaugoti ir tuos gaminius, pavyzdžiui, trišieną, nesuprantu, kodėl čia daroma išimtis. Mes norime skaidrumo ir aiški kryptis, kaip reikia to siekti. Ir kaip ten bebūtų, parlamentu, mes nenuleisim rankų, dirbsime toliau tam, kad pasiektume gerų rezultatų. Dėkoju. Ir dabar ponia Rys. Dėkui, ponia pirmininkė. Praėjo trys metai kontroversiškų diskusijų dėl maisto produktų žymėjimo. Pasiekime kompromiso. Taip, aš sakyčiau, yra subalansuotas kompromisas e, išplėsta kilmės šalies savoka, e, reikalaujama žinoti produkto geografinę kilmę, reikalaujama, reikalui esant privalumus tam tikrus taikyti vietos produktams ir galiausiai dėl aspartamo vinio saldiklio e, poveikio taip pat yra reikalavimo atlikti studiją, kai dėl hidrogenizuotų pramoninių riebalų, kur yra e, konditerijos gaminiuose, picuose ir panašiai, vėlgi e, vyksta nesuprantami dalykai, kadangi mes žinome, kad ta, tie riebalai kelia daugybę sveikatos problemų. Dabar numatytas trijų metų laikotarpis reikalingams tyrimams atlikti. Aš manau, kad geresnis žymėjimas yra reikalingas dalykas, reikalinga, kad komisija imtųsi iniciatyvos 400 tūkstančių papildomų, atsiranda kasmet papildomų asmenų turinčių viršsvarį, tai yra problema. Dėkoju. Girling. Kolegė Girling, prašau. Like add... Dėkoju. Norėčiau pridėti savo sveikinimus prie kitų, ponė Zomer. Ilgą laiką diskutuojame šiais klausimais Ir aš senokai su nemačiau, norėjau pasakyti štai, ką aš remsiu šį paketą, nes manyčiau, kad reikia daugiau skaidrumo ir atvirumo ant maisto pakuočių ir etikečių. Šimtus tūkstančių komunikatų e, ir, ir įvairių laiškų e, esu gavusi iš savo apygardos. Manyčiau, kad Ehm, jungtinės e, karalystės institucijos vėlgi pasisako už tai, kad to skaidrumo būtų daugiau. Daugelis ryčių buvo pažengta pirmin ir aš manyčiau, kad kilmės šalies žymėjimas yra ypatingai svarbus dalykas. Aš manau, kad mes dabar baigėme pasiekti gerą kompromisą ehm, Etiketės ir žymėjimas turi būti aiškus ir suprantamas, turi būti nurodymas kilmės šalis, turi būti nurodyma maisto produktų sudėtis ir panašiai. Šis reglamentas įneš reikšmingą indėlį į šios srities reguliavimą. Ir aš manau, kad tai yra geras žingsnis pirmin. Ačiū. Ačiū, ponė Kirling. Minutė, ponui Skota, prašau. Gracias. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vartotojas čia yra svarbiausias dalykas, apie kurį kalbama pranešime. Mes e, pirmiausia turime tuo ir remtis, kai primam sprendimą. Vartotojas turi būti teisingai informuotas. Šiame pranešime į tai yra atsižvelgta. Yra nurodomos, nurodomi įvairius, įvairius duomenys, tai yra kilmės šalis nurodoma, taip pat maistinė produkto sudėtis. Tačiau tai dar yra ne viskas svarbu nurodyti ir pagrindinių maisto produktų kilmę. Tai yra ta pirminė informacija, kurią vartotojai turėtų žinoti. Kai kuriais atvejais atsekamumas taip pat yra labai svarbus dalykas. Mes neseniai įsitikinom, kaip svarbu yra turėti galimybę atsekti maisto produktų kilmę. Be abejo, yra svarbus ir konkurencingumo aspektas o produkto kilmės garantija dažnai padeda užtikrinti uh, pasitikim, pasitikėjimo vartotojų, nes jie žino, kad maisto produktas yra kokybiškas. Vartotojas turi teisę žinoti, ką jis valgo. Dėkoju. Ačiū. Žodis kolegai Delankė. Eh, Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai iš viso širdies. ES vartotojai tikrai bus geriau informuojami, jeigu priimsime šios teisės aktus. Tačiau noriu pasakyti keletą dalykų dėl sūrio ir picos. Ir sūrio ant picos, jeigu pasižiūrime, iš ko tai yra sudai, ta pica yra pagaminta, tai pamatom, kad tas edamos sūris visai nėra joks sūris, tai yra mišinys iš sūrio, grietinės vandens ir augalinių riebalų. Uh, Dabartinis su taryba pasiektas, komprom, pasiektas kompromisas reikalauja nurodyti, kad kiekvienu atveju būtų nurodomos pakaitinės medžiagos. Tačiau kaip tai turėtų praktikoje atrodyti? Praktikoje tai viso labo reikš, kad ant šios picos atsiras užrašas, čia yra augalinių riebalų ir tiek. Vartotojui nebus iš to jokios naudos, jis tikriausiai pagalvos, kad čia yra kokio nors alyvogių aliejaus, o ne netikro netikrų, netikro sūrio. Taigi, man atrodo, kad šis kompromisas praktikoje nebus labai naudingas. Žinoma, viskas priklausys nuo to, kokios yra kontroliavimo sąlygos valstybėse narėse. Todėl, ponia komisarė, įspėju jūs artimiausiais metais paklausiu komisijos, kaip konkrečiai valstybėse narėse yra saugomi vartotojai. Ten, kur parašytas sūris, iš tikrųjų turi būti sūris. Ir jeigu tas daiktas nėra sūris, tai turi būti aiškiai parašyta. Jeigu nepavyks šio įstatymu pasiekti tokio aiškumo, tai mes pasirūpinsime, kad būtų ir taikomos atitinkamos pasiekmes. Ačiū, ponė Delongė. Dabar pusantros mintis kalbės ponė Vestlund. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu tos žmonių grupės narys, kurie dabar džiaugiasi, kad bus privaloma tvarka e, žymimas, e, žymama mėsos kilmė. Tai yra svarbu vartotojams, Tai yra svarbu ir ūkininkams. Pavyzdžiui, mano šalyje e, galioja griežtesni standartai negu kitur. Taigi mūsų ūkininkams svarbu, kad būtų vienodas konkurencijos sąlygos. Taigi manau, kad šis pasiūlymas yra geras. Geras tiek aplinkos ūkinių požiūrių, tiek sveikatos požiūrių, tiek galvojant ir apie vartotojas. Privalomas žymėjimas dabar galios didesniai grupiai e, var, gaminių, tačiau ne, dėja neretai vartotojai yra klaidinami. Taigi svarbu, kad e, būtų geresnė informacija, tokia informacija, kurią būtų lengviau suprasti vartotojai ir tikiuosi, kad tai bu, to bus pasiekta artimiausiai ateityje. Tačiau yra dalykų, kurie nuvilia. Pavyzdžiui, gabenimas, tai turėtų būti žymima ir per neliktoli gabenami produktai nėra tokie geri, būtų gerai, kad jų neliktų e, rinkoje. Lygiai taip pat man svarbu, kad būtų žymima nano dalelės gaminiuose, taigi bus gerai. Taip pat bus žymiamas 100 mg ar mililitrų dalis, tai yra taip pat gerai vartotojams. Dėkoju ir dabar vodis ponui Tremosa. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. 137 pakeitimas kurį pateikiau kartu su 40 kitų kolegų. Jis liečia e, kalbas ir jo tikslas išsaugoti kalbų į Europą Europos Sąjungoje. Šio pakeitimo taip pat siekiama užtikrinti vartotojų teisę būti informuotais jų pačių kalba, nors ta kalba kol kas dar nėra oficiali Europos Sąjungos kalba. Tiesą sakant, įvairovė ES reiškia, kad milijonai ES piliečių kalba ta gimtaja kalba, kuri nėra pripažinta parlamente. Na, o Katalonijoje iš tikrųjų e, tūkstančiai įmonių žymi savo gaminius tik katalonų kalba. Taip jau darome keletą metų ir milijonai Europos vartotojų tam pritarė. Taigi, dabar šio reglamento dėka valstybės narės gali pasinaudoti 15 straipsnio antradalimi, pagal kurią šalis narės gali uždrausti gaminių žymėjimą um, kitomis kalbomis nei oficialiomis. Tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į šį uh, mano pagidam. Dėkuoju dabar ponas Užki. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu vienas iš tų, e, kurie yra patenkinti pasiektų kompromisu. Ir todėl norėčiau padėkoti poniai pranešėjai, poniai Somer, už jos puikaus darbo rezultatus. Mes e, kalbėjome apie kilmės, šal, kilmės šalies žymėjimą, ypač kai, kalba, kai tai liečia mėsą. Tai šiek tiek ironiška, nes tiesą sakant, kai žinai kilmę, tai taip sumažėja apetitas mėsai. Bet kaip ten bebūtų, mums reikia patvirtinti reglamentą, kuris padintintų vartotojų apsaugą. Bet kita vertus, e, e, gerai, kad mes turime ir dėl privalomų nuostatų liečiančių pakuotės dydį. E, ir tokiu būdu būtų atsižvelgiama į vartotojų poreikius. Taigi yra, yra nuostatų, kurios vis dėlto, e, kurios bus papildoma našta vartotojams, kad dėl būtų aš balsuosiu už šį pranešimą. Ponas Mutal. Na, norėčiau pasakyti, kad ES man viską žino geriausiai ir maisto žymėjimą, ir klimato kaitos reikalus, tačiau manyčiau, kad vartotojus svarbu informuoti, nes vartotojas nori valgyti ir jis geriausiai nuspręs, kokią mėsą jam valgyti ir panašiai. Aš manyčiau, kad žymėjimas etiketėmis atspindi ne ką kitą kaip sveiką protą. Aš manau, kad šis pranešimas vis tik šiek tiek perlenkia lasdą. Aš manau, kad tai sukels papildomą kainų išaugimą maisto produktams, o tai būtų pavojinga tendencija tokio ekonominio sunkmečio metu. Aš nekartą esu sakęs, kad pavyzdžiui, jungtinė karalystė e, priėmė tam tikrus teisės aktus. Europos parlamentas metų, metus teigėsi esas vienas iš svarbiausių teisėkuros dalyvių, priimančių tokius įdomus sprendimus. Tačiau manyčiau, kad šios šio paučio sprendimus reikėtų priimti nacionaliniu lygmeniu. Dėkoju. Pone Teisin. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, beste collega. Dėkoju, pone pirmininkė. Kolegos, su šiuo reglamentu vartotojai galų gale gaus tas informacijas apie produktų maistinę vertę, kurių jiems būtinai reikia, kad galėtų sveikai gyventi, jeigu to nori. Tai yra žingsnis pirmin. Šis reglamentas numato įsipareigojimus teikti visą informaciją apie maisto produktą, informaciją su skaičiais, su gramais, su procentais. Manau, kad tai teisingas sprendimas. Buvo ir kitų neblogų alternatyvų, bet jos nebuvo tokios tikslingos, tokios praktiškos kaip ši. Buvo priimta ir kai kurių išimčių tiems produktams, kurie gaminami rankomis, nes kitaip rankų darbo produktų gamybos sektorius sužlugtų. Tai labai gerai. Džiaugiuosi, kad išlaikėte ir kalbų režimą. Kokia nauda bus vartotojui iš to, jeigu jis turės teisę gauti informaciją, tačiau ta informacija nebus pateikta jam suprantama kalba? Galiausiai norėčiau pabrėžti, esama įvairių tikslų. Iš vienos pusės norime pasakyti, kokia yra produkto kilmė, iš kitos pusės reikalingas produkto atsekamumas. Šį skirtumą reikia aiškiai suvokti, o man kartais būna sunku tą padaryti. Dėl tokios priežasties. Nėra privaloma nurodyti visų produktų kilmę, sudėdamųjų dalių kilmę. Apie tai dar reikėtų pasvarstyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kiekvienas iki, kai yra pasiekmes kompromisas, vieni kitus sveikina. Tačiau tiesą sakant, e, šis kompromisas tikrai nereiškia, kad turėtume labai pamesti galvą iš džiaugsmo. Na, Taip, daug kas pasiekti, ypač kai pasakytina apie maisto produktų žymimą, žymėjimą ir, ir taip, taip pat pasakytina apie informacijos aiškumą, apie saugumą, bet yra ir um, trūkumą. Uh, pavyzdžiui, ir galbūt nebalsuokime dėl e, laikotarpių nes bijau, kad atsiras problemų, kad atsir... ypatingai, kai yra ir nutukimo problemas, tai reikėtų e, nurodyti, kai į maisto produktus yra papildomai dedama e, riebalų, kaip tai padaryta Australijoje, Ispanijoje, Danijoje, tam, kad būtų aiškiau vartotojai, kad žinotume, ką valgome. Taigi negaliu pernelyg džiūgauti, tai yra ger, geras rezultatas, bet net geriausias. Reikėtų aiškiau, ypač dėl tų dalykų dalykų, kuriuos ką tik čia nušvečiau. Ačiū. Dėkuoju ponui Perėjui ir dabar pusantros minutės ponia Okony. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, noriu pasveikinti ponios pranešėjos uh, indėlį į šį darbą. Jos, nu, vadėkotė, žinai tą darbą. Be abejo, ant pakuočių turi būti informacija teikiama vartotojams. Uh, kurios jiems reikia. Visa reikalinga informacija turi būti pateikta, o ne šiaip savo, tik kai kuri, tik atrinkta informacija. Taigi džiaugiuosi tuo pasiektų kompromisu, ponas Natal išėjo, nepritariu, ju, nepritariu jo samprotavimams. Manau, kad reikia džiaugtis tuo pasiektų kompromisu. Informacija bus aiškesnė, suprantamesnė, kai dėl alergenų informacija bus galima gauti visuomeniai. Jiems jos nariams, kuriems šis klausimas yra aktualus, bus galima identifikuoti kitus dalykus, pavyzdžiui, Neįmanoma gaudinėti vartotojų, parduodant jam sūri, kur vietoj pieno naudojami augaliniai riebalai. Džiaugiuosi tuo, kad kilmės šalies e, nuorodos turės būti pateiktos e, ant pakuočių e, produktų, kur panaudojama mėsa, pienas ir taip toliau. Visų tų produktų kilmė turės būti nurodymų. Tai padės išvengti ir kai kurių užkretimų atvejų lygomis įvairiomis. Maničiau, kad mums svarbu prisitaikyti prie naujų teisės aktų, čia iniciatyvų surimtis komisija, tam reikės laiko. Uh, Ir norėčiau, kad mes dabar galėtume pradėti įgyvendinti šios teisės aktus ir manyčiau, kad neverta juos nuolat kaitalioti, reikia pradėti juos įgyvendinti. Ačiū poniai Okony. Minutė poniai Verniau. Prašom. Pone pirmininkė, pone komisarė, gerbiami kolegos. Jau treji metai, kai dirbame prie šio klausimo ir kai žvelgėme, kokie iššūkiai iškyla ir kokie kokį spaudimą vykdo maisto perdirbimo pramonė, galiu tik džiaugtis pasiektų rezultatų. Džiaugiuosi tuo, kad bus numatytos pilną informaciją teikiančios maisto etiketės, kurios leis vartotojui pasirinkti sveiką maistą. Alergenai bus aiškiai paminėti, įskaitant ir tuos maisto produktus, kurie nėra supakuoti. Ir bus nustatytas minimalus raidžių dydis. Maničiau, kad kilmės šalies nuoroda mėsai yra taip pat didžiulė pažanga. Maisto produktai, kur naudojamas pienas, žuvis, mėsa, taip pat turės turėti atitinkamas nuorodas, kur nurodyta, iš kur buvo atvežti tie produktai. Man regis, kad pasiekta nemenkos pažangos buvo galima padaryti ir daugiau. Buvo galima numatyti aiškės etiketes, harmonizuotas etiketes gerokai anksčiau. Tačiau manyčiau, kad turime taip pat siekti ir uh, mūsų piliečių švietimo tikslų. Dėkoju uždėmesi. Ačiū ponė Verniu. Kalbės ponas Tabaždė. Minutė, prašom. Dėkoju ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. E, jaučiuosi šiek tiek nusivylęs galutiniu rezultatu. Uh, šiuo procesu, kai mes kalbame apie maisto e, produktų etikečių atnaujinimą, kai dėl kiaušinių ir medaus. E, taip pat, regis, bus reikalaujama nurodyti kilmės šalį. Buvo pateiktas siūlymas e, nurodyti, kiek kalorijų e, kokia yra dien, kalorijų dienos norma, kuri gaunama iš šių maistų produktų. Tačiau šis siūlymas buvo atmestas. Socialistai pasiūlė labai įdomių dalykų, kurių neišeina netgi suprasti. mes galime suprasti, kad maisto perdirimo pramonės lobistai vykti didžiulį spaudimą ir šiaip ar taip pažangos buvo pasiekta. Dėkoju. Ačiū ponui Tabaždį. Dabar minutė kolegai Tarabela. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Šiuo klausimu daugiau negu visais kitais pasirinkti blogiausią blogiausia, e, mažiausia iš blogybių yra, buvo svarbiausias dalykas. E, mes siekėme, kad informacija būtų geresnė, nes pernelyg daug informacijos nužudo pačią informaciją. Aš norėčiau padėkoti tiems, kurie kovojo už tai, kad šis dokumentas būtų priimtas. Ačiū, kad ponė Zomer atsižvelgi mūsų e, rekomendacijas. Kilmės šalies nurodymas buvo reikalaujamas tik jautienai, o dabar tai bus taikoma įvairioms mėsoms, oškienai, avienai, medui ir panašiai. Manyčiau, kad, šias, nu, kad šią taisyklę reikėtų išplėsti, kad apimtų dar daugiau maisto produktų. Suprantu, kai buvo sunku siekti šio kompromiso, komisiją e, raginčiau pasirūpinti, kad kuo greičiau tie teisės aktai reikalingi būtų priimti, kad būtų pradėta praktikoje taikyti mūsų priimtas nuostatas. Manyčiau, kad mes nebeprašome jūsų sugalvoti kažkokių naujų taisyklių ar vienetų, gramų, ar, ar kiek vienetų kiekvienoje pakuotėje vieno ar kito produkto turėtų būti. Tiesiog imkime pagaliau taikyti tai, dėl ko susitarėme. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponui Tarabela. Perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Trys kolegos prašė galimybės kalbėti. Trylika kolegų prašė galimybės kalbėti. Turbūt visiems žodžių suteikti nespėsime. Šeši, ko gero, turės galimybę pasisakyti. Ir pirmiausia, atsižvelgsime į politinių frakcijų atstovų prašymus kalbėti ir jiems tenkantį laiką. Ponas Keli, minutė. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dauguma e, parlamento narių pritarė šiems pasiūlymams ir tai nenustebina, nes tai padeda vartotojams tam, kad jie galėtų informuotis apie maistą. Tačiau nepamirškime ir smulkaus ir vidutinio verslo, nes verslai kartais nes reikia remti jį, o ne didžiuosius koncernus. Toliau norėčiau atkreipti, e, pasveikinti moterų nacionalinę federaciją, instituciją, kuri šiandien atvyko. Svarbu tai, kad 98 e, procentai apklaustų asmenų mane, kad svarbu nurodyti kilmę ir daugiau nei 50 procentų žmonių, apklausų žmonių nesuvokė, kad e, žymėjimas etiketėje um, ir kilmės šalis žymamas ne visur vienodai. Yra labai skirtingas dalykas, kur maisto produktas iš tikrųjų yra pagamintas ir tarp to, kur jis yra apdorotas, galbūt supakuotas. Taigi, aš manau, informacija turėtų būti aiški. Dėkuoju ponui Keli ir dabar minutė ponui Zemke. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmas iki noriu pasveikinti mūsų ministrą Savitskį ir dabar norėčiau atkreipti dėmesį į man labai svarbų dalyką. Šiandieną, kaip ir kitais tykiais, kalbame apie gamintojų įsipareigojimus. Tačiau, ponės ir ponai, atsižvelgime vieną dalyką. Tokio pobūdžio rekomendacijos yra labai svarbios vartotojams. Tačiau Atsižvelgiant į šias rekomendacijas, vartotojai dabar geriau suvoks savo teisės. Tačiau galiausiai reikia suvokti ir štai, ką reikia mokyti vartotojus. Nepakanka, jeigu etiketės yra, etiketės yra daugiau informacijos, daugiau duomenų, tačiau vartotojai nežino, kaip juos suvokti. Taigi E, specialistai žino, ką reiškia e, informacija, tačiau svarbu, kad ir vartotojai galėtų ją suvokti. Dėkoju, ponai Zimkiai, ir dabar ponas Obermairis. Ačiū pirmininkė. Trys metai praėjo, daugybė skandalų buvo iškilę ir galų gale gavome šį dokumentą, kuris garantuos, kad pienas bus pienas, sūris bus sūris, o mėsa nebus kažkoks suklyjuotas produktas iš nežinia ko. Tačiau yra dar per mažai pasiekta. Kilmės nuorodos mėsos atžvilgių yra per, men, per mažas mūsų pasiekimas, kadangi perdirbtiems produktams jis netaikomas. Iš Tailando, iš Tailando ar iš Brazilijos at, ar iš dar kur nors atvykusi keuliena perdirbama pas mus ir tai yra niekaip nepažymėta. Šis pranešimas yra tikrai labai reikalingas ir teisingas žingsnis, bet mes neturime stovėti vietoje ir laukti dar vieno skandalo, kad vėl imtumėmės tolesnių veiksmų. Dėkojame ponui Obermeier, toliau kalbės vieną minutę ponė Rotbeirint. Ačiū, pirmininkė. Na, būčiau apsidžiaugusi, jeigu kolegos būtų buvę drąsesni ir būtų išdrysę laukti antrojo svarstymo ir, ir kitų procedūrų. Nei kalorijų nurodymo, nei kal kalorijų nurodymo ant alkoholinių gėrimų, porcijų dydžio, nei šaukšteliais, nei podeliais, nei kokiu nors kitu uh, matų matuojamų porcijų dydžių mes nepasiekėme. Kilmės šalies nurodymas tai yra būtinas dalykas, tačiau mes nepasiekėme to, ko norime. 25 straipsnis e, turėtų būti skirt. Komisija turėtų patikrinti šio straipsnio prasme, ar, e, ar tie, tie transizomerai ir visos kitos polinesočiosios rūkštys, ar tai yra galimi vartoti produktai. Kitaip vartotojai Europoje bus mumis nusivylę. Dėkui, ponė Rodperin. Ir dabar vienam te ponai Dorfmanui. Ačiū pirmininkė. Pasiekėme neblogo rezultato ir noriu už tai padėkoti pranešėjai. Devintas straipsnis, kur kalbame apie smulkės įmonės, yra tikrai labai svarbus. Daugel, sąjung, daugelie sąjungos regionų vyksta tiesioginė priekyba, mes skatiname priekybą tiesiai iš ūkininkų ir reikia labai saugoti tos ūkininkus, kad tokie dokumentai nepakenktų jų veiklai. Aš būčiau mums visiems palinkėjęs daugiau drąsos, kalbant apie alkoholinius gėrimus, alkoholinius kokteilius. Taip pat ir mm, vyno atžvilgių būtų buvę galima pasiekti kai kurių šimčių. Vynas jau daugelį dešimtmečių yra, jo vartojimas, jo ženklinimas yra reglamentuotas ir reglamentuotas daug griežčiau negu kiti produktai. Sakykime, yra ir kilmės nuoroda, ir alkoholio kiekis, ir raidžių įskaitomumas, viskas yra reglamentuota. Manau, kad vyno atžvilgiu ateityje nieko nereikėtų keisti. Ačiū. Dėkoju ponui Dorfman. Toliau kalbės ponė Maner. Ačiū. Pone komisarė. Norėčiau visų pirma padėkoti už neblogą kompromisą, tai yra svarbus žingsnis į priekį. Kai kalbam apie maisto produktų ženklinimą, tai turime visų pirma galvoti apie vartotojų teises ir apie vartotoją. Vartotojas turi žinoti, ką perka, kai perka maistą, kas sudaro tą produktą, kurį jis nusiperka. Taip pat turime turėti galimybę suteikti geresnės, palankesnės sąlygas vietos produktams. Ten kilmės nuoroda yra labai svarbi. Manau, kad reikėtų išplėsti produktų, kurių kilmė turi būti nurodoma sąrašą. Ypač mėsos produktai turėtų būti aiškiai pažymėti. Be jokios abejonės reikia nudirbti dar daug darbų. Pienas yra vienas iš tų produktų, kurie taip pat turėtų būti žymimi ir pieno produktai taip pat. Juos reikėtų žymėti geriau, kad nebūtų nesusipratimų. Sutinku su tuo, ką pasakė ponas Tremosa. Ačiū, ponė man, ir toliau kalbės paskutinis kalbėtojas, ponas Mikolasek. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na tai yra tipiškas pavyzdys tam, kaip parlamentas gali pademonstruoti konstruktyvę poziciją dėl tų klausimų, kurie suvokiami piliečiams. Tikrai labai malonu, kad pavyko starti dėl šrifto dydžio, dėl informacijos, kaip gydytas nori pačia džiaugti ir tuo, kad bus nurodomi alergenai ir kitos medžiagos, kurios gali sukelti netoleranciją. Tačiau jeigu e, kas nors mums parodys gaminį, kuriame bus braškių, tačiau vėliau paaiškės, kad tai yra e, cheminės substancijos, aromatai, tai iš tikrųjų netikins tai. Na ir dabar siūloma nurodyti kalorijų dydžią, alkoholio sudėti. Na, ir tokiu būdu galėsime gerinti ponios Zomer iš tiesų jau dabar labai gerą pranešimą. Dėkoju ir pabaigai žodis ponui komisarui. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Iš tiesų labai svarbu parodyti, kad ES nori ir gali priimti teisės aktus, kurie sustiprina piliečių galę kasdienėme gyvenime. Na, o šis dokumentas ir bus vienas iš tų. Džiaugiuosi, kad buvo ataturimas, e, kurio dėka bus galima pagerinti technologijas ateityje, labai netolimoje ateityje. Mes galėsime pateikti daugiau informacijos, daugiau savalaikės informacijos vartotojams apie produktus, kuriuos jie perka ir vartoja. Pastebėjau, kad kai kurie parlamento nariai nulatos pabrėžiau būtina įgyvendinti teisės aktus, kurie yra priimti. E, ar kalbėtume apie e, gyvūnų skerdimą be jų iš ankstinio apsvaiginimo, ar kalbėtume apie kitus dalykus, e, mes visais atvejais kalbame apie ES teisės aktų įgyvendinimą. Maničiau, kad įdėkiant naujas taisyklės, naujus teisės aktus, naujus reglamentus, mes turime dirbti labai rimtai. Svarbu, kad tai, kas būna nuspręsta, tai, dėl ko būna sutarta, būtų įgyvendinta. Aš ištikiuosi, kad mūsų pastangos turi būti nukreiptos į tai, kad tie teisės aktai būtų iš tikrųjų praktikoje įgyvendinami. Turime likti kūrybingi ir čia pritariu jums, nes turime elgtis labai atsargiai. Turime teikti teisingą informaciją vartotojams apie kai kurių elementų buvimą ar nebuvimą maisto produkte. Mes neturime padėti e, tiems marketingo specialistams, kurie pasinaudos mūsų pačių informaciją ir iškreips tą informaciją jiems palankių būdų. Taigi mes turime būti kūrybingi e, šiuo požiūriu formuodami savo reglamentą. Kaip ir ponė Leota, aš jaučiuosi nusivylęs kad dėl klonavimų neturime jokio reguliavimo reglamento. Mes, manau, praradome progą pradėti dirbti tą linkmę, kad ateitie ta informacija būtų teikiama. Manau, kad tas pasiūlymas, kurį turime, galbūt nepadės šimtų procentų pasiekti mūsų galutinių tikslų, tačiau galbūt mums taps tam tikrų kelrodžių, kad galėtume eiti tą kryptim, kurią norime, kad galėtume rasti bendrą poziciją ir kad sutartume, kas turi būti, kokia informacija turi būti teikiama vartotojui, kad jis žinotų, ką valgo. Kai dalyvavau Europos parlamento klausimuose, aš tuomet Labai aiškiai pasakiau, kad aš esu būtent už tai. Žmonės turi žinot, ką valgo. Ir tada, kai tą informaciją turi, žmonės gali nuspręsti, valgys jie vieną ar kitą produktą ar ne. Vėlgi, mes nepakeitėme dabartinio reglamento dėl kalbos naudojimo. Jeigu aš teisingai suprantu, siūlomas pakeitimas leistų vienai kokiai nors šaliai ar regionui informaciją teikti tik vieną kokią nors išskirtinę kalbą. Ir aš manau, kad tai būtų negeras dalykas. Tai nepagerintų informacijos keitimo, priešingai susilpnintų. Naujasis teisės aktas ES vartotojų teisų gynimo plotmėje yra ypatingai svarbus žingsnis. Dabar mes pereisime prie kito etapo, o būtent prie šios teisės akto įgyvendinimo. Dar šį bei tą reikia atlikti, kad kai kurios tos taisyklės būtų visapusiai įgyvendinamos. Aš tikiuosi, kad institucinis bendradarbiavimas padės pragmatiškai žiūrėti šio reglamento įgyvendinimą. Dar kartą dėkoju pranešėjai Renatai Zomer ir šešėlinėms pranešėjams už jų įdėtas didžiulės pastangas. Ačiū. Dėkoju. Dabar tarybos vardu pasisakys ponas Savickis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas ponės ir ponai, vyko jau tris metai diskusijos. Na ir vis dėlto liko nemažai dviejonių ir nuomonės dar gerokai skiriasi. net kai kurie liko nepatenkinti pasiektų rezultatų, ponas Očmadė. Kaip ten bebūtų, ponės ir ponai? Tai, ką mes valgome, didžia dalimi lemia mūsų gyvenseną ir mes kaip vartotojai turime teisę gauti pilną informaciją apie tą gaminį, kurį ketiname suvartoti, suvalgyti. Taigi, E, taigi norėčiau visiškai pritarti tai nuomoniai, kurią sakė ponas komisaras, ponas Dali. Jis minėjo, neturime nurodyti vartotojams, ką valgyti, tačiau jie turi teisę sužinoti, ką valgo. Ir neišspręsime problemas vien tik per etikečių žymėjimą. Turime e, išugdyti gerus mytybos įpročius. Ir ponas Zemki yra teisus, sakydamas, kad reikia atlikti darbą, reikia auklėti e, vartotojus. Ir nepakanka vien suprasti informaciją, kuri nurodyti etiketėje. Taip pat teisus komisaras sakydamas, kad e, reikia pusiausviros tarp to, ko iš mūsų tikisi vartotojai ir tarp tų tikrų galimybių, kurias turi e, ūkininkai, gamintojai, maisto pra, produktų pramonė. Ir e, labai teisingai paminėjo komisaras ir gyvūnų gerovę. Turime ir apie tai kalbėti. E, Pone Erdėtar apie tai kalbėjo. Visi šie aspektai yra svarbus ir mes bandome atsižvelgti tai įvairiose teisės aktuose, ne tik dabar, bet ir ateityje taip darysime. Kitas svarbus klausimas yra šalies, kilmės šalies žymėjimas. Na, daugelis iš jūsų apie tai kalbėjo ir, ir kai naujosios valstybės narės norėjo sužinoti, ką tai konkrečiai reiškia. Tai prisimenu, kad kažkada tai buvo pasakyta, kad tai yra tiesiog protekcionizmo apraiška, tačiau dabar laimiai išsiplėtusi Europoje labiau stiprinamos vartotojų teisės, mes norime žinoti, iš kur yra gaminys Ir tai reiškia, kad turime teisę sužinoti, ar tie gaminiai, jų sudėtinės dalės yra iš Europos, ar iš už kitur, už ES ribų, nes, pažiūrėjau, ES gaminiai gaminami remiantis konkrečiais griežtais standartais. Taigi kilmės šalies žymėjimas dar neįspręstas klausimas ir turime dėl jo diskutuoti. Kitas aktualus klausimas, problema yra suklastoti produktai. Na. Net, tai yra pernelyg didelė problema, kad ją ignoruotume. Dar kitas dalykas yra, pavyzdžiui, e, tie e, riebalai, kurie galbūt nėra um, gyvulinės kilmės riebalai, gyvulinėse produktuose yra augaliniai riebalai. Turi tai, turi, turi tai būti pažymėta, kad vartotojai žinotų, ką jisai valgo. Na, o pabaigai e, norėčiau padėkoti e, parlamento nariams už šias diskusijas ir bet kuriuo atveju atsižvelgsime išsakytus būkštumis, pasakytas pastabas ir e, perduosime visą tai tarybai. Dėkoju ponui Savickiu ir dabar vodis pranešėjai, ponė Somer. Ačiū pirmininkė. Mėly draugai, žinoma, mes būtumėm norėję daugiau pasiekti, Kiekvienas turėjo puikių idėjų ir aš jų turėjau, aš būčiau norėjus, kad reikia nurodyti kalorijas, 100 gramų, 100 ml ant pakuotės viršaus, kiti turėjo kitokių pageidavimų, bet kompromisas ir yra, dėl to kompromisas kiekvienas turi šiek tiek nusileisti, nes deramės dėl įvairių skirtingų pozicijų ir negalime taip susikoncentruoti į detalės. Taigi tenka šiek tiek nusileisti ir dėl to pasiekėme sprendimo. Nemanau, kad teisinga tokiam suteitingam dokumente siekti taikinimo procedūros. Pakeitimas, kuris bus pateiktas rytoj dėl kalbos plenarnėme posėdėje, ir yra žingsnis siekti tarpininkavimo procedūros. Jis sugadintų mūsų kompromisą. Taikinimo procedūra Tekinimo procedūra sužlugdytų šį dokumentą, taip kaip sužlugdė jau ne vieną dokumentą lygi šiol. Todėl aš norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie susitarimo, visiems frakcijo, visoms frakcijoms ir jums, kolegė Liotar, išgūė ir jums, ponė Rosi, už jo, jūsų frakcijos darbą. Todėl visiškai nesuprantu, kodėl jūs dabar šio kompromiso atsižadate. Kodėl Jūs manote, kad tas kompromisas taiga pavirto kažkuo baisiu, kuriam negalima, dal, baisiu dalyku, kuriam negalima pritarti, kurio negalima pasveikinti? Kodėl Jūs anksčiau dar dirbant prie kompromiso buvote juo patenkinti ir padėjote jį pasiekti? Čia Jūs taip, man truputį dabar atrodo, elgėtės populistiškai, sakote, nuprauskite mane, bet nesušlapinkite. Uh, norime kažką pasiekti vartotojams ir pasiekėme nemažai jų labų. Žinoma, mes nesame tobuli, galėjome pasiekti ir daugiau, niekiek dėl to neabejoju, kai ką reikės. Yra, bus nustatyti ir pereinamieji laikotarpiai, kai kas įsigalios ne iš karto, tikiuosi, kad komisija ras sprendimų, kaip tą padaryti kuo greičiau. Ir žinoma, tikiuosi, kad komisija pradės tirti alkoholio klausimą ir tikriausiai pateiks alkoholinių kokteilių apibrėžimą. Uh, bet manau, kad sprendimas vis tiek yra geras, manau, kad politiniam kompromisui rytoj reikia pritarti ir raginu visus tą daryti. Ačiū. Dėkoju, ponė Somer. Balsavimas dėl šio pranešimo vyks rytoj. O dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra ponios Rodbėrint pranešimas.